piliečiai praranda pasitikėjimą Europos Sąjungą. Taigi pasistengime padaryti viską, kad tokia tendencija būtų sustabdyta. Dėkoju. Diskusijos šio klausimu yra baigiamos. Balsavimas yra numatytas rytoj 12 val. Pagal darbo tvarkos taisyklės e, klausimas, į kurį atsakymą, atsakoma žodžiu dėl netausios skumbrių žvejybos Šiaurės rytų Atlante. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį ponui Kalager, klausimo autoriui. Penkios minutės. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi šią galimybę mm, pristatyti šį klausimą, į kurį atsakoma žodžiu dėl netausios kumbrių žvejybos Šiaurės rytų Atlantė. Iš tikrųjų yra mm, netinkamai tvarkomos tos tie ištekliai ir 2013 218 tūkstančių tonų yra. Tai, tai aišku, kad reikia kalbėti apie mm, Šiaurės rytų Atlanto sektorių ir skumbrius išteklius ten. Dabar skumbrių žvejyba yra suspenduota šiame regione. Jeigu iš, šie ištekliai žlugs. Uh, Ties Farerų salomis Islandija, aišku, kad e, es pelaginiam sektoriui tai bus baisus poveikis. Reikia paminėti, kad jeigu nėra imamasi veiksmų, štai kas atsitinka. Mm, Islandijos dalis skumbrių buvo 1 procentas 2006 metais, dabar 22 procentai šiais metais. Farerų salos nuo 4,6 procentų dalis išaugo iki 22,3 procentų dabar. Kiekybinės, kiekybinės apimtis 34, 34 kartus ir 6 kartus iš, išaugo Islandija ir Norvegijai. Dabar 52 procentai procentai yra kvotos dalis to, kas yra nustatyta pagal mokslinius įrodymus. Abi šalis, aišku, kad netausiai užsima šių žuvų žvejybą, visiškai pažeisdamas 2012 e, reglamentą 1026 penkios e, pakrančių valstybės yra susitarusios dėl šio regiono šių žuvų žvejybos ir uh, 156 tūkstančių tonų ir farerai pasitraukė iš pakrantės valstybių sutarimo. Tai aš noriu priminti tą, aišku, mandatą, kuris yra suteiktas jum, kad jūs net neatsitrauktumėt nuo to mandato įtvirtinimo ir parlamentas tikrai to reikalauja. Kaip pranešėjas, aš kreipiuosi jūs, kad imtumėtės veiksmų iš karto, nes jau baigėsi laikas žodžiams, dabar atėjo laikas veiksmam. Ir veiksmų turi būti imamasi tam, kad būtų galima išsaugoti šį žvejybos sektorių. Be to, konkrečiai yra pagrindų reglamente nustatyti reikalavimai ir labai sunku yra suprasti suprasti, kodėl komisija ir komisarė toliau ta, nepalaiko parlamento pozicijos. Jūs turite, komisariuk, matyti aiškiai, kad pernelyg daug yra žvejojama šių žuvų ir todėl visiškai yra pakengta šiam sektoriui. Yra bent 12 dėrybų raundų, bet nei viena iš šalių neapsėdo prie dėrybų stalo su realistiškais pasiūlymais. Ir toliau yra taip elgiamasi, nebent bus imtamas, im, imtasi veiksmų iš karto. Aš nežinau, kaip, mm, ką daryti su Fare Farerais ir Islandija, nes iš tikrųjų aš, yra kaltinama tik komisija, o skumbrių ištekliai toliau žvejojami netausiai ir jeigu komisija nesims principų, tai nieko ne, nebus. Ir buvo tai pasakyta jau praeitų metų spalio 19 dieną. Um, ir aišku, kad to šalis žvėjoja didžiulius kiekius komisija taiko labai griežtas priemonės ES viduje. Pavyzdžiui, prisiminkime priemonės prieš Ispaniją, kur buvo netausiai žvejojama. Ir noriu priminti, kad es žuvininkystės komitetui pirmininkavo Gabriel Mato ir jis paprašė man manęs jį pavaduoti ir pasakyti, kad Islandija ir Farero salos turi elgtis atsakingai ir turi žvejoti tausiai, o ne su 15 procentų, ma, nes ne 15 procentų, o 25 procentai turi būti e, sumažinta maksimalus sugavimo kiekis. Ir komisija pasisako už tausų žvejybos lygį. Mes visi remiame tas idėjas, tačiau e, tai neatsispindi sprendimuose ir veiksmuose, kurių imasi komisija. Aš nesuprantu, kodėl iki šiol nesėmėte jokių priemonių, kodėl negyvendinate e, tinkamų priekybinių e, priemonių, kad atgrasintumėt nuo tokios baisios netausios žvejybinės praktikos. Aš manau, kad tikrai atėjo laikas imtis veiksmų, nebekalbėti daugiau ir jų mandatas buvo suteiktas labai tvirtas tvirtas, bet jūs, komisarė, ignoruojate tą mandatą, kurį parlamentas jums suteikė. Aš prarandu pasitikėjimą, mane neramina ateitis e, bendro žuvininkistės politikos ir aš labai tikiuosi, kad dabar jums, jūs mums pranešite kokių gerų žinių ir pasakysite, kad tikrai jau pradėsite atsižvelgti Europos parlamento poziciją ir imsitės veiksmų. Ačiū. Grazie, la parola. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarai Damanakė. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai, kad iškėlė šį klausimą, jis yra labai aktualus. Šis klausimas buvo aptartas anksčiau, kokios galėtų būti pasakmes to pernelyg aktyvaus e, iš e, žvejojimo ištekliams. Atitinkamų žuvų ištekliams. Ir galiu pasakyti, kad pritariu e, tai, ką jūs sakote. Ehm, kokį mm, poveikį visą tai turės ir mūsų vietos bendruomenės. Ehm, pakrančių e, žvėjai neturi kitų alternatyvų ir sutinku su tuo, kad e, na, šis klausimas jiems yra labai aktualus. Mes e, stebime situaciją ir per įvairius kanalus bandome padaryti spaudimą Islandijos e, vyriausybei, taip pat e, Farerų saloms, kad e, na, jų politika pasikeistų. Ir tikiuosi, kad galiausiai mes galėsime susėsti su visomis pakrančių valstybėmis ir pasiekti sustarimą. Deja, kol kas tai yra neįmanoma, tad reikia žiūrėti, kokiu priemonių komisija gali imtis. Trumpai tariant, priekybos sankcijų sistema yra labai aktuali. Tačiau taip pat reikėtų pagalvoti ir atsižvelgti ir į kitus veiksnius visų pirma e, galvoti apie teisinės e, sąlygos, kurios turi būti patenkintos, kad būtų galima taikyti prekybos sankcijų sistemą ir taip pat, kada ta sankcijų sistema galėtų būti pritaikyta. Šiuo metu mes darėme su valstybėmis narimis, kokios galėtų būti priemonės. E, kitą savaitę sustiksiu su Norvegijos ministru Briuselėje ir tikiuosi, kad bus pasiektas bendras sprendimas. Tikiuosi, kad bus pasiektas e, sprendimas su Norvegijos vyriausybė šiuo klausimu. Turiu pasakyti, kad e, komisija jau įvertino e, procedūrinius dalykus. Kaip paspartinti sprendimų prieimimą? Aišku, kai jau bus priimtas sprendimas. Kai jau bus priimtas sprendimas, tai jau galima sakyti bus atlikti visi pasirengimiai darbai, kad procedūros būtų sparčios. Mes juos e, informuosime e, po kitos savaitės, kai įvyks diskusijos su Norvegijos vyriausybė. Taigi tie būtų dėl e, skumbrių, dėl atlantinių silkių. Situacija yra labai aiški. Komisija aišku apgailestauja e, dėl to, kad Farerų salos e, kovo 26 dieną nusprendė e, vienašališkai praktiškai tris kartus padidinti savo kvotą. Tai yra visiškai nepriimtina. Taip pat nepriimtina ir tai, kad Farerai pasitraukė iš nuo dėrybų stalo. Komisija, taip pat ir mūsų partneriai iš Norvegijos parengė bendrą pareiškimą, kuriuo pareiškė e, savo pastabas ir prašė Forerų salų pakeisti savo sprendimą. Tokie vienašaliai veiksmai e, ženkliai įtakoja šios e, žuvies išteklius. Kaip, kaip sakiau, situacija šiuo atžvilgiu yra labai aiški, dėl tos priežasties aš pradėjau tarp žinybinės procedūras e, komisijoje, kad būtų galima pritaikyti priekybos sankcijų sistemą prieš Farerų salas. Taigi procedūra jau yra inicijuota. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį frakcijų atstovams. EPP frakcijos vardu kalbės Valesa. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Aš labai džiaugiuosi galėdamas kalbėti apie Islandijos žuvininkystę, nes kai kurie elementai kelia mums didelių problemų. Vienašališkas kvotos nustatymas nėra išmintingas dalykas ir jis pažeidžia bendradarbiavimo dvasę, kuri yra mūsų bendradarbiavimo pagrindas. Toks neatsakingas e, veikimas gali sukelti problemų šioms rūšims. Jeigu Islandija taip ir pasielgs, ji e, pažeis ICES e, nustatytą normą 25 procentais. Ir žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, tai sukels grėsmę šioms, žuvų, šioms žuvims. Taigi aš manau, kad kalbant apie Islandijos galimybę prisijungti prie ES dėrybų metu turėtų šis klausimas būti keliamas. ES turi sankcijų nustatymo ir skirimo mechanizmą. Ir kalbant apie žuvų išteklių valdymą, reikia pasakyti, kad Islandija e, turėtų taikyti tokias pačias taisyklės kaip ir valstybės narės. Mes uh, puikiai bendradarbiaujame, tarp mūsų yra pasitikėjimo dvasia ir mes turėtume pasinaudoti ES turimomis priemonėmis ilgalaikėje pers ilgalaikė perspektyvoje. Dėkuoju dabar socialistų frakcijos vardu, ponas, ponė Tomas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisarė. Um, Europ, Europos žvėjų. Um, rūpeščiai dėl skumbrių tikrai gali būti, aiškiai parodyti, 2006 metų buvo aiškiai m, mm, e, pasakyta, kad skumbrių ištekliai istoriškai yra patys mažiausi ir vis tik tai a, panašu, kad nieko, mm, ne, nieko gero mes negalime dabar pasakyti, kai tik tai pradėjo atsigauti tie ištekliai Islandai, iš karto pradėjo žvejoti daug daugiau tų skumbrių ir dabar e, europinės kvotos sumažintos, o biomasės vis tiek nedaugėja ir todėl kenkiama Europos žvejybos sektoriui. Čia visas pelaginė žuvis žvejojantiems žvejams tai daro poveikio. Ir dabar, pavyzdžiui, ir Airijoje, ir Junktinė karalystė, ir Prancūzijoje daug žvėjų neturi galimybės tiek žvejoti, kiek galėtų. Iš tikrųjų, kvotos yra nepaprastai sumažintos. Jie neturi nieko ką, ką daryti. Ir dabar dabar dar kalbama apie tai, kad bus uždrausta um, galimybė išmesti priegaudą. Tai iš tikrųjų ta biomasės situacija yra baisi ir Islandijos elguo, elgesys visiškai nepriimtinas. E, atrodo, kad tik tai Europos žvėjai turi prisidėti prie išteklių atkūrimo. Komisarė, man atrodo, negalima pasitenkinti vien komunikatais ir pranešimais, reikia imtis veiksmų. Europos komisija turi imtis reguliuojančio vaidmens ir kai eina kalba apie tokį neatsako, neatsakingą e, elgesį tiek ekologiškai, tiek ekonomiškai, tai turi būti pritaikytos sankcijos ir kas nesit, nesilaiko tausos žvejybos principų turi būti baudžiami. Dabar atrodo, kad kai kurios veikiančios pusės turi privilegijuotą situaciją ir kyla pavojus glo, globaliai situacijai. Ačiū. Grazie eh, per i verdi. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Hakton, prašome, vieną minutę. Ačiū pirmininkė mes vėl grįžtame prie to paties klausimo ir dėja mažai yra pasiekta pažangos, bent jau kalbant apie skumbrės. O tai yra labai svarbu, svarbus išteklis e, Škotijai. CFP reglamentas bendrosios žem... žuvininkystės, tiksliau bendro žemės ūkio Bendras, bendras žuvininkystės politikos reglamentas e, yra patvirtintas ir e, numatytos pagal jį kvotos, tačiau dėje e, na, ne visos problemos yra sprendžiamos. Škotijos žuvininkystės ministras yra pasiūlęs įsteigti galbūt tarptautinio tarpininko uh, E, poziciją, e, kuris galbūt padėtų kažkaip neutraliai ir objektyviai prisidėti prie konflikto sprendimo. E, kažkodėl, kaip supratau, komisija negalvoja tokia, apie tokią perspektyvą, nors pažangos, naudojant kitas priemonės, pasiekta tikrai nedaug. Dėkoju. Toliau žodis ECR frakcijos vardu, poniai Gerling. Dėkoju pirmininkė. Jungtinėje karalystėje, kaip ir kitose šalyse, vartotojai siekia e, pirkti e, vis daugiau žuvies. Ir e, kuri yra pagauta pagal tvarę žvejybą. Kalbant apie skumbrių išteklius, labai daug restoranų įtraukia į savo meniu tvariai sugautus e, e, skumbrių ištek, skumbr, skumbrės. Ir dėl tos priežasties tikrai mes apgailestaujame dėl Farerų salų ir Islandijos e, veiksmų. Aišku, visą tai prives prie išteklių mažėjimo ir sprendimo kol kas nėra priimta, priimtas. Kadangi sužvejota vis daugiau e, išteklių, e, e sumažėja pati žuvų kaina ir žvėjai, kurie užsiema tvarė žvejybą, gauna daug mažiau pajamų. Taigi aš norėčiau sužinoti, kodėl komisija laukia ir kodėl komisija neatsižvelgia į to, ką pasakė parlamentas prieš šešerius metus mėnesius, kad e, na, būtų imtasi kažkokių veiksmų ir kad būtų pakeistas e, Islandijos ir Farero elgesys. Taip pat norėčiau sužinoti, kokių veiksmų komisija imsis, kad būtų peržiūrėtas pakrantės valstybių susitarimas. Ačiū, dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Man atrodo, ponas Kun e, posėdėje nedalyvauja. Tada norėčiau suteikti žodį poniai Sančius. Prisėdu, prašome. Sí, gracias, eh, presidenta. Lo que... Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie tarptautinių standartų, jungtinių tautų jūrų teisės susitarimą ir susitarimus dėl migracinių rūšių, akivaizdu, kad reikia užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp visų valstybių narių, kurios turi tokių išteklių. Jeigu pažvelgsime į Šiaurės rytų Atlanto skumbrę, į Norvegiją ir visas kitas šalis, Farerų salas, kurios prisijungė 2006 metais ir jos padidino sužvėjojimą šešiais kartais, Islandija 23 kartais nuo 2006 metų. Ir tai turi įtakos šių išteklių tvarumui. Jeigu pažiūrėsime į dabartinius žvejybos metodus. Reikia nepamiršti tiek ES, tiek kitų valstybių narių interesų. Yra labai daug įtampos šiame sektoriuje, todėl reikia imtis kažkokių priemonių. Reikia nustatyti tokią kultūrą, pagal kurią būtų taikomos ir gyventinamos taisyklės. Mums reikalingos ne tik kvotos, reikalingos ir taisyklės, kuriamis remiantis būtų viskas tinkamai įgyvendinama. Kontrolės priemonių patikimumas yra kitas svarbus klausimas. Taigi būtina nustatyti taisyklės ir reikia reaguoti kažką daryti. Aš visiškai palaikau komisarę. Ji bando rasti sprendimą. Ir labai džiaugiuosi tuo, kad jūs tą darote dialogo pagalba, tačiau negalite pamiršti e, to, kad dėry, reikia dėrybų ir jos negali užtrukti per nelik ilgai. Dėkoju. Dabar ponas Kadek, pusantros minutės pirmininkė, komisarė, kolegos, noriu pasakyti, kad esu labai nusivylęs daugeliu uh, aspektų dėl skumbrių padalymo tarp pakrančių valstybių, taip ir Esvarė, Rusalas, Islandija, Norvegija, tačiau iš tikrųjų sudarytas sutarimas labai seniai, atsižvelgiant į bendrus interesus ir tausę skumbrių žvejybą. Ir dabar tai, kad Farerai ir Islandija vienašališkai nusprendė tas kvotas pakeisti, le, lems netausę skumbrių turi žvejybą ten ir jų kvotos dabar yra labai didelės palyginti su kitų. Ir kaip kolega Sančias Presedo pasakė, pavyzdžiui, um, nuo 2009 iki 2012 metų Farerai padidino keturis, um, keturis kartus savo kvotą, Islandai 23 kartus. Tai yra visiškai nepagrysta, visiškai nepateisinama tiek ekologiškai, tiek ekonomiškai. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad būtų atnaujintos dėrybos, juk eina kalba apie mūsų vandenynų taus mūsų valdymą ir svarbu, kad visi laikytųsi taisyklių ir griežtų kvotų. ES daro viską, kad būtų mm, išsaugoti šių vandenų žuvų ištekliai. Tačiau reikia kalbėti, kad tais ištekliais mes dalėjimės su kitomis valstybėmis ir 2012 metais, pavyzdžiui, buvo pritaikytos priemonės prieš tam tikras valstybės, kad būtų užtikrintas tausus e, išteklių valdymas. Ir buvo, pavyzdžiui, ir importo sankcijos atitinkamos pritaikytos. Ir aš manau, kad ir dėl Farero, dėl Islandijos komisija turi imtis priemonių. Ir turi būti griežtas, e, griežta reakcija iš mūsų pusės, kai yra šitaip, e, šitaip netinkamai elgiamas iš tų valstybių pusės. Ačiū. Ačiū pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. E, žodis Patraunėvis. Pirmininkė komisarė, mes dabar kalbame apie labai rimtą situaciją vienašališkas Islandijos ir Farerų salų mm, sprendimas dėl skumburių kvotų padidinimo yra tikrai labai blogas e, aplinkosaugiškai e, ir, ir iš kitų požio taškų, kai eina kalba apie tos, kas žvejoja šios išteklius, toliau yra taikomos tos priemonės, kai, kai, kai valstybė pati savo nusistato kvotą. Tai yra neatsakingas elgesys. Tai mes turime pasirūpinti, kad sažiningiau, teisingiau būtų padalintos tos kvotos ir turime imtis veiksmų, turime pritaikyti sankcijas, kai yra taip e, nuolat pažeidinėjamos taisyklės. Komisija turi pasirūpinti aplinka ir turi pritaikyti uh, sankcijas, kai yra netausus požiūris į aplinką. Juk dėl mūsų laivyno taip yra daroma. Tai ir čia turite kažką padaryti, jūs turite būti lyderiai, uh, Pasakykite, ką jūs konkrečiai darote šiuo klausimu, kokiu rezultatu pasiekėte. Pasirūpinkite, kad būtų paskatos tom dviem valstybėms sukurtos, kad ir jos realiai pakeistų savo elgesį. Ačiū, Nikolesku. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Ačiū pirmininkė, komisarė. Noriu pasveikinti. Tai, kad parlamentas išsakė tokią tvirtą poziciją ir noriu prisijungti prie tų kolegų, kurie išsako griežtą ES poziciją šiuo klausimu. Deja, tokia situacija, apie kurią kalbame šiandien, nėra vienintelė. Yra ir daugiau tokios situacijos e, atvejų, pavyzdžiui, jodojoje rinkoje, kur žvejybinė situacija yra labai sudėtinga. Čia yra tik tai dvi pakrančių valstybės, kurios yra ES narės ir kurios laikosi taisyklių. Taigi mes turime daug griežčiau taikyti priemonės prieš tas valstybės, kurių elgesys yra nepriimtinas. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, Kinija sužvėjoja 12 kartų daugiau žuvų nei visos uh, jungtinių tautų valstybė. Tai tikrai nepagoda Europai. Man atrodo, kad turime galvoti apie mūsų partnerius ir galvoti, kas čia turi ką aukoti šiuo atveju. Voorzitter. Van Nistelrooy. E, komisarė Damanakiai. Visiškai neseniai mes diskutavome apie naują žuvininkystės politiką, kuri turėtų būti tvari, bet kuri taip pat užtikrintų ir žvėjų pajamas. Tačiau atrodo, kad viskas uh, nuvažiavo nuo bėgių su tokiamis šalimis kaip Islandija ir Farerų salos. Kaip mes galime paaiškinti Niderlandų žvėjams, kad kainos mažėja dėl to? Aš norėčiau paklausti, kiek toli jūs nužengėte, kiek pažangos komisija yra padariusi. Europos sąjunga yra vertybių sąjunga ir sustarimas yra sustarimas, jį turi įgyvendinti ir Islandija. Islandija rengiasi narystiai Europos sąjungoje ir jie turi suprasti, kad tai yra neprimtina. Ačiū. Dabar ponas Stiller. Pone. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pridurti ponui, ban, pantrinti ponui Van Nistelrooy. Ponas Hatštin kalbėjo apie tarptautinio dėrybininko e, svarbą. Tai yra labai svarbus e, dalykas, kurį turėtume apsvarstyti. Kitas dalykas, kiti kolegos kalbėjo apie Islandijos dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tos dėrybos vyksta ir komisijos narė puikiai žino, kad kita savaitė yra labai svarbi Islandijoje, yra numatyti rinkimai. Ar ji nemano, kad po rinkimų galbūt bus galima užtikrinti daugiau pažangos šiuo klausimu? Ir žuvininkystės klausimas yra svarbus dėrybose. Galbūt tai galimybė išspręsti šį labai skubų klausimą. Dauguma kolegų sakė, kad dabartinė situacija yra netausi ir ji tiesiog reikalauja skubių veiksmų. Dėkoju dabar ponas Dėjus. Ačiū. Kolegė paminėjo labai svarbų dalyką. Islandija e, yra, kaip ir žinoma, e, dėl savo taivusios žvejybos, tačiau dėl skumbrių klausimo e, neteks šio suformuoto įvaizdžio. Islandija nori prisijungti prie ES, dėrybos yra labai sudėtingos, e, greitai įvyks e, dėry, kaip ir rinkimai, tad norėčiau sužinoti, gal komisija daro kokį nors spaudimą Islandijai atsižvelgiant į susidariusias aplinkybės. Kitas dalykas, aš sutinku su e, kolegė, kuri pasakė, kad tausios žvejybos užtikrinimas yra labai aktualus dalykas. Ir būtent neužtikrinant tausios žvejybos klausimo sprendimo nebus galima tęsti toliau dėrybos dėl narystės. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį kolegijai komisijos nariai Damanakį. Dėkoju, Komisija tikrai nenori kištis į Islandijos rinkiminę kampaniją. Tai norėčiau pabrėžti iš karto. Dabar pereikime prie klausimo esmės. Norėčiau padėkoti visiems už jūsų pasisakymus. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad darome labai daugą, kad būtų galima padaryti spaudimą Islandijai, Farerų saloms, kad jos vėl sugrįžtų prie dėrybinio e, stalo ir dėrėtųsi dėl skumbrio išteklių ir dėl atlantinių silkių. Dabar kokias priemonės mes taikome? Mes vedame dialogą dvišalių dvi pagrindų, keliame šį klausimą tarptautinėse forumuose, kai tik pasitaiko galimybė. Mes netmetame jokio pasiūlymo e, Pavyzdžiui, dėl tarp, tarp, tarptautinio dėrybininko sulaukėme tokio pasiūlymo ir jeigu na, bus pasirinktas toks sprendimas, tai reikalingas e, bendras e, susitarimas, kad visiems bus e, kaip ir priimtinas bendrų dėrybų variantas. Taigi dar kartą kartoju, visi, sprendim, visi pasiūlymai yra vis dar aktualūs. Visiems kalbėtojams norėčiau pasakyti, kad jūs visi e, kalbėjo apie, apie tai, kad reikėtų taikyti priekybinių sankcijų sistemą. Aš priemiau domen tai, ką jūs sakote, tačiau reikėtų elgtis labai atsargiai, e, žiūrėti, koks yra teisinis pagrindas, kada galima būtų pritaikyti tokias priemonės. Ta aš kalbėjau, kalbėdama apie skumbrės ir sakiau, kad e, sugrįšiu prie šio klausimo su Norvegijos ministru, su, kur, su kuriuo susitiksiu kitą savaitę, trečiadienį ir tada pri, informuosiu Jūs apie priimtą sprendimą. Mes turime ieškoti partnerių, mums reikalingi norvegai. Antraip, e, rezultatas tikrai e, nebus toks geras, mes gali, kokio mes galėtumėm tikėtis. Dėl Atlantinės silkės Aš Jums aiškiai pasakiau, kad e, šiuo atžvilgiu situacija yra daug aiškesnė. Todėl aš leidau e, inicijuoti procedūras e, komisijoje, kad būtų galima taikyti priekybos poveikio priemonės prieš Farerų salas. Nes primenu, kad šiuo klausimu Farerai pasitraukė nuo dėrybinio stalo. Ačiū komisariai. Diskusijos šiuo klausimu yra baigtos. Galima pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra Čičesterio pranešimo dėl Europos tinklų ir informacijos.